Šiuo metu Indonezijoje keletas žmonių laukia. E, laukia egzekucijos. Iki 13 metų Indonezijoje buvo paskelbtas mirties, buvo paskelbtas mirties bausmės moratoriumus, o dabar naujasis e, e, prezidentas atmeta bet kokį e, prašymą atleisti nuo mirties e, bausmės. Ir prezidentas mirties bausmę laiko viena iš pagrindinių principinių bausmių. Ir mes turime išreikšti mūsų e, pasipiktinimą tokią brutalę e, mirties bausme ir turime paraginti, kad būtų grįžtama prie mirties bausmės moratoriumo ir turime pasiekti, kad mirties bausmė apskritai būtų atšaukta.